Good afternoon. I ask you please to sit in order that... Labadiena, prašau susėsti, kad mes galėtumėm pradėti posėdį. Labadiena visiems. Aš kalbėsiu portugalų kalba. Labas vakaras. Sveiki, susirinkę mūsų posėdėje. E, tai yra užimtumo ir socialinių reikalų e, komiteto steigiamasis posėdis. Aš pirmininkausiu tol, kol išrinksime komiteto pirmininkę ar pirmininką, dėl kokios priežasties aš tai darau. Ankstesnėje kadencijoje aš buvau šio komiteto norė ir užėmiau svarbias pareigas ir dabar toliau dirbsiu šiame komitete, kai tik jis bus suformuotas. Aš skelbiu posėdžio pradžią ir norėčiau pasakyti, kad e, turime išrinkti e, šio komiteto narius. E, taip pat pirmininką ir vicepirmininkus. Tai darysime pagal darbo tvarkos taisyklių vidinės taisyklės. Pirmiausia, perėsime prie užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininko rinkimų. Įpėsų. Galiu patvirtinti, kad kvorumą turime. Balsuoti galime. Ir aš norėčiau paprašyti skirtingų politinių grupių pasiūlyti savo kandidatus. Palavra Patrik Liarik du Guengel. Pirmiausia, suteiksiu žodį. Patrik Vierik iš GUE frakcijos. E, Ačiū pirmininkė. Mūsų frakcija teikia Tomas Hendel kandidatūrą į komiteto pirmininko postą. Tomas Hendelis labai aktyviai per pastaruosius penkerius metus dirbo šiame komitete. Jis mūsų frakcijoje buvo koordinatorius šiuo, šių klausimų. Vokietijoje jis turi daug profsąjunginės patirties, yra susipažinęs su šiais klausimais. Taip pat yra parengęs praeitos kadencijos metu keletą pranešimų šiais klausimais. Ačiū. Obrigada, Patrik Liarik. Eh, pergunto. Ačiū. Patrikai. Aš norėčiau paklausti kandidato, ar jis, nenorė, ar jis nori kandidatuoti. Taigi aš galiu patvirtinti, eh, kad šis kandidatas iš tiesų nori užimti pirmininko vietą ir aš norėčiau paklausti, ar jūs užpildėte finansinių interesų deklaraciją. Jeigu e, kitų kandidatų nėra, tada siūlau, kad ponas Tomas Handel būtų išrinktas šio komiteto pirmininku balsavimu. Atsiprašau, plojimais. Kommissar Kreis. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėlyjei kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už pasitikėjimą manimi. Džiaugiuosi, kad suteikėte man e, galimybę dirbti komiteto pirmininku. Apie komiteto darbo perspektyvas šiek tiek vėliau pakalbėsiu, o kol kas – Norėčiau tik pasakyti, kad norėčiau dirbti su visais frakcijos nariais, su visomis frakcijomis skaidriai ir atvirai. Man atrodo, kad šis komitetas dabartinėmis aplinkybėmis susiduria su didžiuliais iššūkiais, kovojant už Europos solidarumą. Ir aš pats darysiu viską, ką galiu, kad užtikrinčiau gerus sprendimų ES piliečiams ir gyventojams. Dabar perkime prie komiteto sudėties. Reikėtų dabar patvirtinti e, šio komiteto vicepirmininkus, kurių bus iš viso keturi. Norėčiau paprašyti e, pasiūlyti kandidatų į pirmą vicepirmininko vietą. Rodrygės jis mir signaliziert hat. Pone Rodrygės. Atrodo, kad jai yra pateiktas pasiūlymas. Good afternoon. Labadiena. Kalbu socialistų demokratų frakcijos vardu, kaip vicepirmininkė. Mūsų frakcija norėtų pasiūlyti e, pirmojo vicepirmininko vieto Marita Bozuko. Marita Auskog. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich werde Marita, bet išvarteršti pavardės vis nemoku Auskuk beros, bet aš e, prižadu, kad e, išmoksiu jūsų pavardę. Ar sutinkate būti kandidate? Ar sutinkate kandidatuoti į vicepirmininkės vietą? Taip. Aš e, noriu būti kandidatė. Mano pavardė yra Ulfskug. Aš dar pasipraktikuosiu ir prižadu, kad iki kadencijos pabaigos ar iki mano pirmininkavimo pabaigos tikrai išmoksiu. Ar dar yra pasiūlymų? Atrodo, kad ne. finansinių interesų deklaracija yra pateikta, taip kaip derma, ką tik man buvo pasakyta. Todėl galime balsuoti. Kas sutinka? Ar galėtumėt pakelti ranką? Puiku, tada galiu Jūs pasveikinti, Marita. Prašyčiau ateiti į tribūną ir užimti Jums priklausančią vietą. Dann kommen wir zur. Toliau periname prie antrojo vicepirmininko rinkimų. Edvardas Kukanas, prašom žodis Jums. Thank you. Dėkuoju pirmininkė. EPP frakcijos vardu siūlau ponę Jezlovietską į antrosios vicepirmininkės vietą šiame komitete. Per praėjusią kadenciją ponė Jazlovėcka sprendė labai daug svarbių e, dosie ir tai darė gerai. Manau, kad e, ji nusipelno šio, šios vietos. Labai ačiū. Danuta Jazlovietska. Kur jie sėdi? Atrodo, jos nėra salėje. Dėja, šiandien ji negalėjo dalyvauti, kad man buvo pasakyta, bet ji sutinka kandidatuoti ir tokiu atveju mes galime balsuoti. Ar dar bus pasiūlymų? Panašu, kad ne. Ir tokiu atveju Danutė Zlovietska plojimais bus paskirta. Damit sind wir schon bei der Wahl. Dabar jau periname prie trečiojo vicepirmininko rinkimų. Jana Tom pateiks pasiūlymą. Yes, uh, thank you. Dėkoju. Alde frakcijos vardu norėčiau į vicepirmininkės vietą E, nominuoti ponę Ūlą Turnas. Jos pačios čia nėra, bet ji atsiuntė pareiškimą, kad sutinka ir jeigu ji šiandien bus išrinkta, ji sutinka užimti šias pareigas. Labai gerai. Viskas aišku. Finansinių de interesų deklaracija taip pat yra pateikta. Ar dar kas turėtų pasiūlymų? Atrodo ne. Tokiu atveju balsuokime. prašytume pakelti ranką, jeigu sutinkate. Gegenstimmen. Ar kas nors balsuoja prieš? Tokiu atveju uletenas yra išrenkama trečiaja komiteto vicepirmininkė. Ir jos taip pat nėra salėje. Labai ačiū. O dabar rinksime ketvirtąjį vicepirmininką. Marija Žuel Rodrygės dabar nori pateikti pasiūlymą. Vėlgi aš kaip socialdemokratų frakcijos pirmininkė su malonumu pristatysiu mūsų kandidatą į ketvirto vicepirmininko šiame komitete vietą. Jis sėdi kaip tik prieš mane ir tai yra Anės Angy, Angyrus. Norėčiau tik pabrėžti, kad e, mūsų kandidatė e, kandidatas buvo išrinktas ką tik vicepirmininko vietą, jis buvo labai patyręs Europos parlamento narys. Dabar mes galime pateikti labai stiprią kandidatę, turinčią labai daug profsąjungų patir, darbo profsąjungose patirties ir manome, kad taip galėsime ženkliai prisidėti prie šio komiteto darbo. Aišku, ačiū. Sutinka. Mes su tokiu pasiūlymu finansų deklara... E, interesų deklaracija taip pat pateikta. Norėčiau, patvirt, kad patvirtintume vice, ketvirtosios vicepirmininkės išrinkimą. Ar kas nors e, norėtų pasiūlyti kitų kandidatų? Atrodo ne, tada siūlau, kad e, tiesiog galėtume patvirtinti plojimais. So, damit ist die Konstituierung äh, soweit. Tuo äh, komiteto steigiamoji darbo dalis baigiama. Ir äh, norėčiau dar porą äh, minčių išsakyti apie mūsų komiteto darbą. Kaip jau sakiau, man pačiam šis darbas yra naujas bet jau anksčiau užimtumo ir socialinių reikalų komitete dirbau visą kadenciją, penkerius metus. Šis e, pirmininko vaidmuo man yra naujas, bet galbūt aš norėčiau keletą žodžių išsakyti, galėčiau išsakyti. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, mano nuomonė, labai daug iššūkių e, turės įveikti. Europos Sąjunga e, turi susidoroti su beprecedentiškais nedarbo lygiais. Matome, kad kai kur jie mažėja, bet iš tiesų tai tebėra e, iššūkis visai ES ir mūsų komitetas turės taip pat jį bandyti išspręsti. Vienas iš daugiausiai nerimo keliančių klausimų yra jaunimo nedarbas ir per artimiausius posėdžius mes apie tai kalbėsime. Jaunimo nedarbo problema kai kuriuose ES zonose skubiai turi būti sprendžiama, kai kurios skaičius viršė net 50 procentų ir tai ES yra vienas rimčiausių uždavinių ateičiai. Taip pat matome, kad labai smarkiai išaugo uh, ne, užimtumo be deramų socialinių sąlygų mastas. Anot mūsų turimų duomenų, milžiniški skaičiai gyvena skurde ar žemiau skurdo ribos. Tuos iššūkius mes turėsime spręsti. Per pastarąją kadenciją labai daug dėmesio skiriame darbuotojų teisėms. ES yra numačiusi labai daug skirtingų teisų darbuotojams E, priklausomai nuo to, ar jie dirba sezoninį darbą, ar e, dirba pusę etato, ar visų etatų. E, ir mes tikimės, kad tas klausimas ir toliau išliks aktualus, nes mes privalome tokias su tuo susijusias problemas spręsti. Vienodas atlyginimas už vienodą darbą yra dar viena tema, kurią turėsime išspręsti Ir mūsų kadencijos pradžioje aš manau, kad vis dar turėsime uh, išspręsti praeitos kadencijos nebaigtų išnagrinėti problemų. Pavyzdžiui, uh, uh, perėjimą nuo septintosios link aštuntosios kadencijos mes turėsime sureguliuoti ir pagalvoti, kaip galime tęsti per praeitą kadenciją pradėtus darbus. Ypač turiu galvoje pranešimus e, susijusią su jūrininkų direktyva, taip pat e, socialinių nuostatų e, susijusių su ekonomikos augimu ir užimtumo stiprinimu sprendimas Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl jūrininkų kvalifikacijos E, sureguliavimas yra kita labai svarbi tema. Galvosime ir apie Europos semestrą. Šiais metais e, socialinės saugos, sveikatos klausimai bus aktualūs, galvosime apie neščiasias, dirbančias namščiasias ir apie e, nuostatas susijusias oro uostais tos temos, visos tos problemos buvo neišspręstos per septintąją kadenciją ir dabar mes e, perimame jas aštuntojoje kadencijoje. Aš įsivaizduoju, kad e, naujieji pranešėjai labai greitai gaus nurodymų, kaip dirbti ir galės sklandžiai perimti pradėtus darbus. Užimtumo komiteto koordinatoriai labai greitai susirinks ir aptars problemas, nors e, konkrečios datos dar e, neturime ir nežinome, kada bus skiriami pranešėjai pagal komisijos pateiktus pasiūlymus. Aš manau, kad e, mes kadencijos pradžioje turėsime e, pasiskirstyti ir naujus pranešimus e, susijusius su eures ir taip pat su e, E, nedeklaruojamo darbo problemomis e, kylančiomis Europoje. Mes dirbti pradedame pirmininkaujant tarybai Italijai ir aš labai džiaugiuosi, kad taip yra, ypač kai kalbame apie jaunimo nedarbo klausimo sprendimą. Pats su užimtumo komiteto delegacija lankiausi Italijoje ir žinau, kad uh, E, ta šalis labai smarkiai kenčia nuo didelio nedarbo lygio. Pirmininkaudama Italija spręs socialinės Europos problemas pagal Europą 2020 programą ir per kitą mūsų komiteto posėdį turėsime galimybę susi, e, susiimti ir pradėti dirbti nedelsdami, nes Italijos darbo ministras dalyvaus mūsų posėdėje ir mes galėsime susidaryti labai aišku vaizdą apie tai, ko per artimiausius šešis mėnesius siekia Italija. Aš manau, kad mūsų komitetui tai yra labai gera darbo pradžia. Įsivaizduoju, kad taip bus duotas naujas stimulas mūsų darbui ir e, mes e, tą informaciją išgirsime tiesiai iš pirmininkančios Italijos ministro lūpų. Turėsime suformuoti darbo programą Aš dar nežinau, ar mums pavyks įgyvendinti tokius planus dar iki vasaros atostogų, bet galiu Jūs patikinti, kad iki rugsėjo pradžios mūsų darbo planas jau turi būti apibrieštas. Tai turės padaryti koordinatoriai, kai jie bus paskirti. Taigi tiek aš norėjau dabar pasakyti. Galbūt dabar galėčiau porą pirmininko pranešimų pristatyti. Mes turime patvirtinti posėdžių kalendorių 2014 metų antrajai pusiai. Tas kalendorius jums išdalintose dosie yra, sekretoriatas jį įdėjo ir kitas e, mūsų komiteto posėdis įvyks Liepos 22 dieną Bruselėje nuo 15 val. iki 18 val. Bent jau tiek aš turiu informacijos ir tikiuosi, kad niekas nepasikeitė. Taigi nuo 15 iki 18.30 tiesą sakant, Liepos 22 dieną posėdžiausime. Ar kas nors turite komentarų? Tokiu atveju labai visiems dėkoju ir linkiu sėkmės kituose steigiamuosiuose posėdžiuose. Susitiksime Liepos 22 dieną 15 val. Šiandienos posėdis baigtas. Okay.